Ar dabar jau turime vertimą? Atrodo, kad girdis bent jau lietuvių kanalas gali dirbti. Tikimės, kad mūsų klausytojai, jeigu tokių yra girdi. Taigi, noriu dar kartą pakartoti. E, aš pradėjau skelbti, kad e, dėl vakarykščio elektros sutrikimo mums teko atidėti savo namų darbus. Ir dabar teko kreiptis į sekretoriatą klausti, kaip geriausia būtų tęsti mūsų darbą. Galbūt uh, teks šiek tiek patrumpinti plenarinę sesiją Strasbūrė, e, vietoj to padaryti kai kurios kitus dalykus, na, bet visą tai praneš koordinatoriai. O dabar pamėginkime, kaip galima prasmingiau praleisti mums likusią valandą. Būtent tiek su mumis gali praleisti JAF generalinis prokuroras, kurį mes norime šiltai pasveikinti atvykus į Europos parlamentą, į Libę komitetą. Mums didelė garbė šiandieną, kadangi mus e, aplankė JAV Teisingų ministerijos generalinis prokuroras, stovaujantis e, JAV vyriausybę, tai yra ponas Erikas Holderis. Sveikiname jūs, jį taip pat lydi JAV ambasadorius ir kiti personalo nariai, kuriuos mes taip pat šiltai sveikiname. Ir tikimės iš generalinio prokuroro iškirsti jo požiūrį apie esamą situaciją, kaip vyksta JAF ir ES bendradarbiavimas e, teisminėje srityje. Tai labai svarbu ypač dabar per šią parlamento kodenciją, e, ypatingai e, Libė komitetui tai yra aktualu, kadangi jis iš tikrųjų daug ir aktyviai dalyvauja įvairių šio tipo dokumentų paketų rengime, įskaitant ir dėrybas dėl bendras sutarimo e, domenų, asmens duomenų apsaugos klausimų. Na ir kita vertus, tai taip pat mums atveria galimybę apžvelgti, kokioje būklėje yra e, įvairūs susitarimai, dėl kurių dėrybos vyksta jau ne vienerius metus. Sustarimai kurie buvo, pavyzdžiui, priimti 2003 metais, ES ratifikuoja 2009 metais ir gal galiai įsigalioja nuo 2010 metų. E, tai yra būtent JAF ir ES e, sustarimas dėl ekstradicijos ir tarpusavio teisinės pagalbos. Taip pat tai atvers mums galimybę aptarti šių svarbių sustarimų tolesnę raidą, ypatingai tiek, kiek tai susiję su bankingysės informacijos perdavimu. Taip pat e, abipusė teisinė pagalba, ekstradicija. Ir aš siūlyčiau padaryti viską, kas įmanoma per ateinančią valandą. Todėl Sakyčiau, kad generaliniam prokurorui ponui Holderiui suteiksime žodį maždaug 10-15 minučių, paskiau e, leisime pasakyti koordinatoriams maždaug po 2 minutės. E, tada sudarysime galimybę sureaguoti JAV delegacijos atstovui. E, toliau bus antras pasisakymų ir klausimų ratas po vieną minutę tiem parlamentaram, kurie ypatingai domisi vieną ar kitą temą. E, klausimai turėtų būti susijęs su svarstama tema. Na ir aš siūlyčiau, kad tie iš jūsų, kurie norėtų pasisakyti, kurie norės pasisakyti, informuokite mus, kad mes galėtumėm iš karto registruoti pasakančių sąrašą. Kaip sakiau, per pirmąjį raundą pasisakymai bus dvi minutės, e, truks dvi minutės, per antrąjį raundą po minutę. Tokiu būdu tikiuosi, kad e, mes gana produktyviai padirbėsime E, nepaisant to, kad generalinio prokuroro darbo tarkė iš tikrųjų yra e, labai įtempta. Prašom žodis Jums. Labą rytą. Ačiū, ponė pirmininkė. Man didelė garbė kreiptis šio komiteto narius ir aptarti tikslus ir taip pat e, tą šventą atsakomybę, kuri tenka mums visiems. Dirbdamas 10 metų generaliniu prokuroru aš turėjau jau galimybę su daugeliu iš jūsų bendradarbiauti, taip pat su Europos komisijos, Europos tarybos lyderiais e, įvairių valstybių vidaus reikalų bei teisingumo ministerijomis. JAV e, teisės saugos e, institucijų ryšiai su ES bei atskirų valstybių narių institucijomis yra vienas iš mano svarbiausių prioritetų. Na ir iš tikrųjų, kas šešis mėnesius mes e, rengėme sutikimus ir aš tikiuosi, kad e, netrukus pirmkat Lenkijai e, Vašingtonė, lapkričio mėnesį vyks vėl toksai sutikimas. Man iš tikrųjų garbė dalyvauti šiame darbe, prisidėti prie ypatingų santykių, kuris suklosi tarp mūsų tautų ir kurie jau tiek daug metų padeda užtikrinti kolektyvinį saugumą, prisideda prie mūsų klėstėjimo ir taip pat e, garantuoja mūsų pilietinės laisvės. Na ir aš stengiuosi prisidėti prie šios pažangos, taigi šita pareiga mane ir, ir paragino šiandieną prisijungti prie jūsų. E, prezidento Obamos ir amerikiečių tautos vardu noriu padėkoti Jums už pakvietimą ir už šiltą prieimimą šiame gražiame mieste. Aš tikiuosi ir aš praktiškai susitikinęs, kad e, kaip ir praeitie, taip ir šiandieną. E, tai bus puikus pagrindas mūsų e, konstruktyviam bedarbiavimui. Daugelį metų mes bendrai dirbame, siekdami bendrų e, tikslų, pasitikėdami į kitus e, pariteto pagrindais ir to būdu mes sėkmingai prisidėjome prie saugesnio pasaulio kūrimo. E, mums pavyko E, identifikuoti e, ne vieną tarptautinį nusikaltelių tinklą, užkirsti kelią prekybę žmonėmis, e, narkotikų kontrabandą ir panašiai. Daug pasiekta kovojant su kibernetiniais nusikaltimais, organizuotų nusikalstamu, korupcija, vaikų išnaudojimu. Na ir e, stiprindami savo kovos su nusikalteliais e, pastangas, mes taip pat prisidame prie pilietinių laisvių užtikrinimo, e, teisinės valstybės įtvirtinimo. Na ir ypatingai per paskutinį dešimtmetį mūsų bendros pastangos, sakyčiau, leido iš tikrųjų žengti keletą istorinių žingsnių kovojant su nusikaltėliais, kovojant su teroristais, tuo pačiu ginant privatumą. Yra trys sustarimai tarp JAF ir ES, kuriuos e, čia reikėtų ypatingai paminėti. Tai yra ES ir Europolo, e, tai yra JAF e, Europolo, JAF Eurojusto ir JAF ES sustarimas dėl savitarpėteisinės pagalbos ir ekstradicijos. Būtent tai yra trys teisiniai pagrindai, kurie, kuriais mes ginčiame savo bendradarbiavimą, keisdamiesi antiteroristinė informacija, atlikdami įvairius e, tyrimus, e, kurie prisideda prie to, kad būtų apsaugoti tiek ES, tiek ją piliečiai ir to pačiu, kad būtų apsaugotas jų privatumas. Aš manau, kad tai yra iš tikrųjų puikūs sėkmės pavyzdžiai. Na, aš tiesąkant nežinau, ar kad nors buvo nors vienas duomenų saugos e, pažydimo atvejais pagal, bendradarbiavant pagal šios tris susitarimus. E, Ir aš e, tikiu tuo, kas yra realu, o ne tuo, kas teoriškai galėtų vykti. Leiskite jums pailustruoti tokiu pavyzdžiu. E, pradėjo taikyti šią sutartis bendradarbiavimus su Europolu ir su Eurojustu. E, tiek JAV, tiek e, S e, prokurorai e, pavyzdžiui, sėkmingai uždarė e, didžiulius taptautinius vaikų pornografijos tinklus. E, nes turime surinkti duomenys e, e, labai greitai virto e, teisminė medžiaga ir bendrom pastangom mes iškelbėjom maždaug 50 vaikų, tai yra pažeidžiamiausia visuomenės grupė. Na ir iš tikrųjų sustabdėme vienus iš bjauriausių nusikaltimų, kai tai gali egzistuoti pasaulyje. Ir tai būtų tik tai vienas pavyzdys, kaip mūsų bendros pastangos užtikrinti saugumą iš tikrųjų yra veiksmingos. Na ir vargu ar E, galima sugalvoti kokį nors e, svarbesnį, aktualesnį e, tikslą negu bendra kova su terorizmu. Štai praeitą savaitę mes minėjome metinės bene žiauriausio teroristinio akto 2001 metų rugsėjo 11 dieną beveik 5000 JAV piliečių, bei kai kurių kitų šalių piliečių buvo visiškai beprasmiškai žiauriai nužudyti. E, Tarp e, aukų buvo taip pat daugybė ir ES piliečių iš e, Vokietijos, Italijos, Prancūzijos, e, Lietuvos, Lenkijos, Rumunijos, Ispanijos, Švedijos, Junktinės karalystės, Belgijos ir kitų es valstybių. Šių išpolių išdavoje mūsų tautos susivienio kaip niekada. Ir Tai paskatino mus ryštis dirbti drauge kaip sąjungininkams, kaip e, e, kolegoms, e, ginant bendras mūsų vertybės ir kovojant su bendru priešu. Na ir iš tikrųjų reaguodamas į rugsėjo 11 išpolį. E, JAV bei ES pasirašė šis sutartis, būtent e, sutartildesnės e, savitarpio pagalbos ir ekstradicijos, to pademonstruodami pasauliu, kad mes esame pasirengę ginti savo piliečių laisvės ir esame pasiryžę drauge kovoti su terorizmu. Pastaraisiais metais Londone, Madride, Kampaloje Bombėjų, taip pat e, nesiniai Bužoje, mums buvo priminta, kad e, grėsmės, su kuriam sudarėm, vis dar tebėra labai realios ir dėl to mūsų dėmesys negali niekiek atslūkti, neturime prasti budrumo, neturime silpninti savo bendradarbiavimo. E, kita vertus, mums atsiveria taip pat ir galimybė. Atsiveria galimybė um, toliau laikyti savo įsipareigojimą bendradarbiauti, kovoti su terorizmu, kartu saugant ir ginant uh, piliečių laisvės ir teisės, ir jų asmenį privatumą. E, tai galime be abejo padaryti toliau tobulinant domenų apsaugos mechanizmus, kurie numatyti šituose tarpusavio sutarimuose. E, e, per visą spektrą tos teisinės medžiagos, kurias dalinasi JAF ir ES. Aš turėčiau pabrėžti, kad toks pasikeitimas duomenimis jau dabar vyksta laikantis griežtų duomenų apsaugos garantijų šalių viduje. Ir vėlgi, kaip jau sakiau, noriu dar kartą pabrėžti, kad neteko girdėti apie ne vieną tokių garantijų pažeidimą. Tačiau dabar turime e, galimybę e, visą tai apibendrinti viename dokumente dėl menų ir privatumo apsaugos ir tas galbūt dar labiau užtikrintų mūsų priečiams e, saugumo jausmą. E, na, iš tikrųjų, toks sutarimas e, e, siektų toliau negu atskiros antiterorizmo programos arba atskiri domino apsikeitimo atvejai. E, E, galima būtų paminėti pasikeitimą, pavyzdžiui, lėktuvų keleivių, asmens duomenimis ar panašiai. E, mes e, žvelgiame daug vilčių, kad tie duomenų apsaugos sutarimai, tos nuostatos, kurios yra jau dabar įtrauktas į egzistenčias sutartis, bus plitamas toliau ir tokiu būdu iš tikrųjų sukursime puikų rinkinį įvairiausių dokumentų ir nuostatų, kurie leis gerai užtikrintesnės duomenų apsaugą e, įvairiuose bendradarbiavimo sritise. E, na ir noriu pasakyti, kad iš tikrųjų abiejose Atlanto pusės e, siekiam tam tikrą pažangą, pasiekta tam tikrą pažangą. Nuo ko mėnesio, kada prasidėjo darybos, vyko devyni sutikimai, videokonferencijos ir panašiai ir mes judame į priekį. Daugel klausimų judama link bendrų sustarimo. Na, galbūt reikėtų akcentuoti keletą klausimų, kurie svarbiausia. Na apie, mes galime džiaugtis, kad turime bendras vertybės skirtingose teisinės sistemose, tačiau reikėtų pripažinti, kad e, pagrindinės teisinės struktūros ir e, reglamentavimas JAV bei Europoje gerokai skiriasi. Taigi būtų nepraktiška turbūt e, mėginti e, primesti vieni kitiems e, savo teisinių sistemų ypatumus. E, Veikiau mes turėtumėm tiesiog sutikti arba susitarti, kad mūsų abiejų skirtingos sistemos jos vis tiek yra orientuotas tai, kad būtų ginami privatus asmens duomenys, e, tiesiog tai daroma skirtingais būdais. Mes turime remtis patirtimis, kuri, kuri jau sukaupta ankstesnėse bendradarbiavimo sutartyse ir turime tęsę darbą. Na, pirmiausia, reikėtų galbūt sudaryti tam tikrą kontrolinę sąrašą, įstikinti, kad abiejose sistemose esama atitinkamų taisyklių ir nuostatų. Ir, sakyčiau, pagrindinis kriterijus turėtų būti tai, kad e, jau egzistuojančios procedūros procedūros turi būti e, pastvirtinusios kaip veiksmingos. E, be abejo, galima būtų pasakyti, kad e, skirtinga istorija sukuria skirtingą teisinį sistemą, nors vertybės, kurias jį gina, gali būti tos pačios. Ir šiuo atveju e, sutarimai dėl domenų, asmeninių domenų apsaugos arba dėrybos dėl asmeninių domenų apsaugos kol kas e, E, vyksta daugiau teorinėme lygmenyje. E, kita vertus, e, tas faktas, kad JAV ir ES jau nekartą sėkmingai pasikeitė duomenimis, tai, tai buvo daroma jau dešimtmečius, manau, teikia daug vilčių ir mes turėtumėm iš tikrųjų ieškoti tų bendrybių, be kitako, ir duomenų privatumo šimo apsaugoje, ne tik tada, kai kalbame apie informacijos panaudojimą, bet taip pat ir kada kalbame apie tai, kaip užtikrinti mūsų operacijų skaidrumą. Pavyzdžiui, JAV mūsų informacijos įstatymo e, nuostatus e, suteikia teisę visiems individams e, susipažinti su informacija, kurią valstybinės institucijos yra sukaupsios apie juos. Be abejo, atskiros institucijos gali uh, E, atsakyti pateikti tam tikrus duomenys išimties tvarka, kai kalbame apie tam tikrą jautrę informaciją, pavyzdžiui, baudžiamasis bylas ar teisminius tyrimus, tačiau mes e, pademonstravome, kad skaidrumas gali išlikti tarp prioritetų ir tai nėra joks kompromisas e, dėl, dėl saugumo. Mes palaikome E, pastangas keistis e, informacija dėl e, pagrindinių nusikaltelių, tarptautinių nusikalstamų tinklų ir panašiai. Ir iš tikrųjų, dėka šito bendradarbiavimo, ne vienas rimtas nusikaltelis tarptautiniu mastu buvo e, iš tikrųjų patrauktas baudžiamą atsakomybę. E, kita vertus, visą tai buvo daroma išlaikant e, mūsų piliečių privatumo apsaugą. Tokia yra e, tiek JAV, tiek ES nuostata, mes visi stengiamės apsaugoti mūsų piliečių privačius duomenys, tačiau aš esu įsitikinęs, kad abiejose Atlanto pusėse e, iš tikrųjų privatumo apsauga yra e, kur kas gilesnė koncepcija, negu vien tik tai tam tikros detalės, asmeninės e, detalės. Mes kalbame apie gilės mūsų vertybės, kuris, kuriomis vadovaujasi mūsų valstybės na, ir noriu dar kartą pabrėžti, kad prezidentui Obamai, mūsų administracijai ir man asmeniškai yra iš tikrųjų didžiulė vertybė Na ir e, e, aš nebūčiau galėjęs kreiptis į jūs, e, aš ne, nevykčiau savo pareigų šiame poste, jeigu daugybė amerikiečių kartų nebūtų prieš tai kovoję už piliečių teisų apsaugą. Uh, Ir tarp daugelio tų laisvių yra taip pat teisė į privatumą, į privačių domenų apsaugą. Ne vienas e, iš e, Europos parlamentarų taip pat yra pasisakė šio klausimą ir JAF e, džiaugiasi, didžiuojasi galėdama palaikyti šią nuomonę. Mes E, dedame daug pastangų, e, saugodami, kad valstybė nesikištų piliečių privatų gyvenimą, tai įrašyta mūsų svarbiausiame dokumente, konstitucijo, taip pat e, daugybė kitų dokumentų, skaitant ir mm, teisų įstatymą. E, kur iš tikrųjų yra numatyti įvairūs apsaugos mechanizmai. Pavyzdžiui, e, piliečio apsauga nuo e, neteisėto įsibrovimo į privato gyvenimą, neteisėto ar nepagristų sulaikymų, kratų ir panašiai, panašiai. Ir be abejo, JAV E, gina šias teisės, tačiau tai ne vien tai konstitucinė istorija, tai yra tiesiog e, bendra dvasia, kuri vyruoja JAV, e, kurią mes vadovaujamės, saugodami asmenės duomenės. Taigi, aš norėčiau, kad jūs to nepamirštumėte. Ne tik, kad amerikiečiai supranta e, įvairius nuogastavimus dėl to, kad reikia apsaugoti piliečių asmenės, asmenės duomenys, e, piliečių privatumą, bet mes taip pat ir pritarėme šiam vertybėm, jas patys puoselėjame. E, Kita vertus, e, mes turime e, nepriklausomų priežiūros mechanizmų, kurie padam siekti šių tikslų. Mūsų, pavyzdžiui, nepriklausomi generaliniai inspektoriai, e, be kita ko, taip pat privalo nagrinėti ir privatumo pažymimo atvejus. Ir mes turime gana turtingą istoriją įvairiausių būdžių bylų, kuris iškeltos ryšium su šitais pažydimais. Pavyzdžiui, 2009 metais 18 e, įvairiausių mm, teisės saugos institucijų atstovų buvo patraukti baudžiamą atsakomybę dėl įvairių pažeidimų susijusių su asmens domenų saugos pažeidimais. Uh, E, mūsų valstybės institucijos taip pat kartais yra e, paduodamas į teismą, e, kadangi vienai par kitaip jos laiko, gali pažeisti piliečių teisę ir iš tikrųjų mes tengiamės kurti, tobulinti mechanizmus, kurie užtikrintų asmens domenų piliečių privatumo apsaugas. Kongresas taip pat e, yra atsakingas už tai, kad prižiūrėtų e, valstybės institucijų veiklą ir e, be kita ko, ar jos laikosi esmės duomenų apsaugos reikalavimų. Tai yra tiesiog savimboliusių praktika ir manau, kad kai kalbame šią temą, Tai iš tikrųjų reikia pabrėžti, kad e, skirtingai negu gal daug kas es mano, e, JAV, tiesą sakant, privatumo taisyklėse griežtesnis negu es. Pavyzdžiui, dėl um, telefono pokalbių pasiklausimo sąskaitų peržiūros JAV turi tikriausiai pačius griežčiausius reikalavimus pasaulyje. Toks pat tikrinimas yra dar um, atliekamas ir kitose srityse, kad būtų užtikrinta esmens duomenų apsauga, pavyzdžiui, kaip yra DNR duomenės renkami, mokesčių duomenės ir taip toliau. Na, mūsų esmens duomenų privat privatumo įstatymai yra e, labai svarbus įgyvendinti visų piliečių apsaugą. Tikriausiai tai nestebina, kad ES e ir JAV e, asmens duomenų apsaugos pareigūnai aukšto lygio pareigūnų grupėje per 3-4 metus padarė, dirbdami padarė išvadas, aš cituoju, kad tikrai yra tvirtas įsitikinimas iš abiejų pusių, kad turi būti užtikrinamas asmens privatumas, asmens duomenų apsauga ir tai, kas yra yra mums bendra. Tai reiškia, kad um, yra su Europol, Eurojust ir e, kitomis institucijomis tarpusavę pagalbos susitarimai sudaryti tarp es ir JAV, e, laikantis priva, e, visų privalomų asmens domino apsaugos reikalavimų. Aš tikiuosi taip pat, kad mūsų ryštas bendarbiauti ir toliau išliks tvirtas dėrybose dėl kitų susitarimų, e, atitinkamai laikantis mūsų sistemų, kad būtų apginta mūsų laisvė ir asmens domino apsauga. Aišku, tos sistemos gal skirtingos, tačiau mes turėsime galimybės pasinaudoti pasinaudoti abiejų pusių sukaupta patirtimi ir sudaryti bendrą susitarimą tarp abiejų pusių, kad tai būtų tikrai naudingo bendradarbiavimo ateičiai pamatai kokie bebūtų, kokios bebūtų kliūtis ar skirtumai, kurie galbūt e, skiria mus vienu ar kitu klausimu, mes visuomet turime būti ir būsime partneriai, kadangi mus vienyje vertybės, bendra atsakomybė, apginti mūsų piliečių saugumą ir pilietinės laisvės ir toliau dirbti sudėtingame, tačiau labai svarbiame darbe, tai yra kurti e, saugesnį, geresnį pasaulį. Ir aišku, iššūkiai yra didžiuliai pasistengime padaryti ne vien tik tai tai, kas yra būtina, bet ir tai, kas yra teisinga. Noriu padėkoti Jums, kad išklausėte manęs. Dabar norėčiau išklausyti į Jūsų ir mielai atsakysiu į Jūsų klausimus, jei turėtumėt. Labai ačiū. Thank you. Thank you. Labai dėkojame Jums, general pro, generalinį prokurorę um, ponę Holderį už jūsų didžiulį ryštą užtikrinti pusiausvyrą tarp uh, uh, saugumo garantijų ir asmens duomenų apsaugos. Tai yra didžiulis e, Europos parlamento įsipareigojimas tai užtikrinti, ypač lybė uh, komiteto, kuris atsakingas už laisvę vidaus reikalus teisingumą e, būtent užtikrinti šią pusiausvyrą. Taigi mes kalbėsime apie tų pasirašytų susitarimų įvairius aspektus ir tų susitarimų, dėl kurių deramės dar aspektus. E, jūs, aišku, žinote, kad yra darbo grupė sudaryta 2009 metais, kad būtų galima išanalizuoti, kaip yra gyvenimi sutarimai dėl um, ekstradicijos ir tarpusavio teisinės pagalbos. Dabar yra bendros tyrimo komandos sudarytos, bankinių pervedimų informacijos analizės komandos ir taip toliau. Tai yra visi kiti aspektai yra analizuojami ir tai um, per pirmąjį raundą. Um, noriu priminti, kiekvienam yra suteikiamos dvi minutės. Iš pradžių koordinatoriai kiekvienos frakcijos pa, uh, turės galimybę pasisakyti, po to bus dar antras klausimų raundas, jau po vieną minutę kiekvienam kalbėtojui suteiksiu. Ir labai raginu visus jūs laikytis. Um, laiko apribojimo, kadangi tikrai mus labai spaudžia E, laikas. Panas Eiber, EPP e, koordinatorius, prašom. Minister. Gerbiamas e, teisingumo ministrė, mėly kolegos. Pirmininkai, aš tik paskolinsiu savo ausinės mūsų svečią. Puiku. yra tikras transatlantinis bendradarbiavimas. Sveiki atvykę į mūsų komitetą. Tikrai labai džiaugiamės, kad mūsų komitete lankosi Junktinių valstybių teisingumo ministras. Pirmiausia, norėčiau pareikšti, kad visa Europa prisiminė kraupius prieš dešimt metų rugsėjo 11 vykusius įvykius Junktinėse valstijose. Tai buvo išpolis prieš mūsų gyvenimo būdą, mūsų vertybės ir mes visą laiką palaikėme ir palaikome Junktinės valstijas. Mūsų frakcijos vardu noriu padėkoti Junktinėms valstijoms už dešimties metų partnerystę, nes kovodami su terorizmu taip pat turėjome naudos iš šios partnerystės ir Europoje. Dabar mums svarstome kelis svarbius klausimus, svarbiausia susijęs su keliaivių domenų įrašų perdavimu. Mano EPP e frakcijai yra viskai aišku, kad norime užtikrinti saugumą mūsų piliečiams, keliaujantiems e, į kitą Atlanto vandenino pusę, tačiau e, taip pat norime užtikrinti teisinį saugumą ir turėtume turėtumėte suvokti, kad įsigaliojus Lisabono sutarčiai Europoje pradėjo galioti naujos vertybės ir tie rezultatai, kurie buvo pasiekti prieš vasaros pertrauką, jeigu jie prieštarautų naujosioms vertybėms, negalėtume jiems pritarti. Taigi, atsakinga komisijos narė ir vidaus reikalų ministrai dar turės susėsti ir aptarti kai kurios klausimus iš naujo, tačiau dėkoju Jums iš anksto už tai, kad e, gerbėte Lisabono sutarties principus. Antras sustarimas yra pagrindinis sustarimas dėl duomenų apsaugos. Visiškai akivaizdu, kad e, per būsimuosius metus e, vis labiau dažniau reikės keistis duomenimis kovant su tarptautiniu nusikalstamumu, nes nusikaltelių struktūros vis labiau tampa tarptautinėmis, todėl išvelgiu tikrai didelę galimybę e, siekia nustatyti tarpusavyje domenų pasikeitimo standartus, kovojant su nusikalstamumu, kurie galėtų tapti pasauliniais standartais. Ir šios rytė galėtume užduoti toną. Manau, kad jūs turėtumėte šią galimybę taip pat išvengti. Trečiasis klausimas susijęs su kibernetiniu saugumu. Būtų įdomu išgirsti jūsų bendradarbiavimo įvertinimą ir e, pamastymus apie tai, kaip reikėtų spręsti naujai kylančias problemas ir, ir manytumėte, kad reikėtų glaudesnio bendradarbiavimo tarp ES ir JAF ir kokiose sritise, jeigu taip, aišku, dabar ačiū dabar ponė Ramėra Lopės. Ačiū pirmininkė, mano frakcija socialistų frakcija taip pat norėtų pareikšti solidarumą amerikiečių tautai po minint e, rugsėjo 11-osios įvykių 10-asios metinės, kalbant apie teisinės pagalbos susitarimą, norėtume pabrėžti teigiamus bendradarbiavimo aspektus, tačiau tiesa taip pat yra tai, kad e, kalbant apie asmens duomenų apsaugą yra remiamas į skirtingų požiūrių, kuris yra grindžiamas mūsų istorija. Kuomet generalinis prokuroras teigia, kad jis nieko nežino apie e, tam tikrus nutekančius duomenys, tai mes vertiname šį teiginį visiškai kitaip. Mums e, asmens duomenų saugumas yra šventas. Aš lankiausi Junktinėse valstijose. E, Junktinėse valstijose asmens duomenų apsauga e, yra susijusi su tam tikromis sąlygomis ir galima numatoma taip pat ir teisės aktus atsisakyti dalies privatumo, e, esant tam tikrai padėčiai, tačiau kovojant taip pat ir su terorizmu e, reikia gerbti teisinės valstybės principus. Todėl turime kartu pamastyti, kaip tai geriausiai užtikrinti. Sudėtinga šis klausimus spręsti, kadangi vykstant teroristų išpoliams prekyboje žmonėmis arba smurtui prieš moteris e, negalime neturime bendrų teisinių apibrėžimų, e, kiekvienas baudžiamasis kodeksas numato skirtingus apibrėžimus ir terminus, taip pat ir ES baudžiamieji kodeksai yra skirtingi, nepaisant to turėtume siekti nustatyti e, mažiausius standartus, siekiant apsaugoti asmeninius piliečių duomenis, e, užtikrinti tam tikras procesinės garantijas įtariamųjų atžvilgių ir dėl šių standartų galėtume sustarti su JAV atstovais, nes priešingų atveju būtume, labai nutoltume vieni nuo kitų. Esama didžiulių procedūrinių skirtumų, pavyzdžiui, kovoje su terorizmu tarp JAF ir ES, turiuomenė duomenų saugojimą, ilgą laikotarpį, masinį duomenų rinkimą, teroristų profilių sudarimą. Visus šias temas turime svarstyti, nes kol kas dėl jų nesugebame susitarti, turime siekti pažangos tam, kad užtikrintume galimybę pasirašyti bendrą duomenų apsaugos sutartį, ponė Weber, liberalų frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasveikinti generalinį prokurorą mūsų komitete. Džiaugiuosi, kad atvykote. Noriu Jūs patikinti, kad uh, Palaikome jūsų ryštą kovoti su terorizmu ir organizuotų nusikalstamumu, todėl aš džiaugiuosi, kad e, JAF atitikimus tarnybos glaudžia bendarbiauja su Eurojustu ir Europolu. Tai yra Europos tarnybos, e, kurios turėtų veikti pakankamai aktyviai, dar aktyviau nei iki šiol, tačiau mūsų nestebina skirtingas požiūris į e, asmens duomenų arba privatumo apsaugos e, tarpusavio skirtumus ir e, mes nepritarėme jūsų minčiai, kad e, nereiktų reiktų remtis tik tai realybę, o ne hipotetiniais atvejais, nes vis tik tai šioje srityje daug kas paremta hipotezėmis. Priimant atitinkamus teisės aktus, Noriu pasakyti, kad šiuo metu nesame labai laimingi dėl. E, esame labai patenkinti TFTP susitarimu tarp ES e ir e, JAF, siekiant pasinaudoti asmens duomenimis, kuriant teroristų profilius, taip pat trišaliai susitarimai dėl keliaivių duomenų įrašų duomenų apsaugos, ne, dėl jų taip pat ne, nebuvo taip smarkiai pažengta į priekį, būtų įdomu išgirsti. Buvo įdomu išgirsti jūsų mintis apie tai, kas būtų geriausia, tinkamiausia JAF ir jos piliečiams. Tačiau darybose jūsų kolegos yra Europos komisijos atstovai ir jie taip pat laikosi savo nuomonės ir prioritėtų. Dėl įsigaliojimo norėčiau užduoti keltą klausimą. Ar galėtumėte mums pasakyti, ar iš tikrųjų būtų galima remiantis e, patriotizmo aktu JAV tarnyboms naudotis e, asmenų privačiais e, duomenimis apie JAV veikiančių ES įmonių darbuotojus. Antras dalykas yra susijęs su tam tikromis formuluotėmis, kurių nelabai suprantu, ką reiškia didelė grėsmė nacionaliniam saugumui. Noriu paklausti, kokiu teisinių priemonių ir garantijų galima tikėtis, e, jeigu būtų piktnaudžiaujama e, šiais terminais ir su jais susijusiais duomenimis, ponas Albrecht Žaliųjų vardu, ačiū, ponė generalinė prokurorė, malonu Jūs čia matyti. Džiaugiamės galėdami pasikeisti mintimis su kolegomis iš JAV, tiek patiems vykstant į JAV, tiek bendraujant su jumis čia. Pas mus taip pat atvyksta ir JAV kongreso atstovai pasidalinti savo mintimis. Manau, kad gyvename istoriniu laikotarpiu. Per pastarosius dešimt metų šio laikotarpiu gyvename, turėjome bendros patirties susijusios su terorizmo ir organizuoto nusikalstamumo grėsmėmis. Pritarėme jūsų ryštui su tuo kovoti ir tikrai bendradarbiavome pakankamai glaudžiai. Minėjote daugelį susitarimų, kurie buvo parengti per šį laikotarpį, minėjote bendruosius tikslus, kuriuos jūs pasiekėte ir kurių toliau siekėte, nepaisant tam tikrų skirtumų, derantis dėl bendrų taisyklių, siekiant apsaugoti asmens duomenų saugumą. Toliau tęsėme bendradarbiavimą. Dabar gyvename istorinių laikotarpį, nes galime nustatyti bendradarbiavimo bendrasias taisyklės ir standartus mūsų piliečiams. Tai yra labai svarbu, todėl kad istorija patvirtina, kad yra labai svarbu nustatyti tam tikrus e, pagrindinių teisų apsaugos e, saugiklius, siekiant užtikrinti tam tikrą pusiausvyrą tarp e, valstybės ir piliečių, žildami į globalinę aplinką, į tai, kas dedasi visame pasaulyje mes susidurime su bendraisiais iššūkiais, nes e, ne visos valstybės šiame pasaulyje e, pritarė mūsų pagrindinėms vertybėms ir tas vertybės reikėtų sustiprinti, pavyzdžiui, tokiais susitarimais kaip e, bendrojo duomenų apsaugos susitarimu, todėl aš raginu kartu parengti šį susitarimą, kuris taptų atspirties tašku, rengiant transatlantinę teisės aktų rengimo sistemą, siekiant e, atremti tuos pasaulius iššūkius ir dalyvauti pasaulio diskusijoje. Ačiū. Buvo pirmasis klausimų ratas. Ir e, Dabar steiksiu žodį generaliniam prokurorui, po to kiti galės paklausti. Kaip kiti ambasadoriai, gal vėliau irgi galės prisijungti, jeigu bus laiko, aš visų pirma noriu padėkoti Jums už išsakytą užuojautą mm, dėl rugsėjo 11 baisybių. Iš kai kurių klausimų bent jau susidaro toks įspūdis, kad e, į privatumą JAV skirtingai žiūrima nei Europoje. E, manau, kad e, vis tik tai požiūris yra toks pat, tik reikia suprasti, jog tie kas yra prieš mus, ar tai būtų e, teroristai ar nusikaltėliai, visiškai nepaiso mūsų sienų. Taigi nemanau, kad mes galime leisti e, tiems skirtumams egzistuoti e, už mūsų sienų. Galbūt tie apibrėžimai yra techniški, galbūt tai yra skirtumai, tačiau mūsų vertybės yra bendros. Uh, Kaip aš jau sakiau, mes labai vertiname privatumą JAV ir mes giname galbūt tą privatumą kitokiais būdais, tačiau reikia žiūrėti ne į veikiančius mechanizmus, bet į realų gyvenimą, į rezultatą, kurį gauname panaudoję tos mechanizmus. Ir manau, kad ta prasme Junktinės Amerikos valstijos ir ES yra daug artimesnės, nei kas galėtų pamanyti ar pasakyti. Dėl keliaivių duomenų įrašo, pavyzdžiui, JAF yra padariusi labai reikšmingų nuolaidų dėrybose. Ir neseniai yra sudarytas susitarimas, e, kuris yra tikrai daug griežtesnis nei 2007 metų dėl keliaivių duomenų įrašų perdavimo ir toliau dar vyksta diskusijos to klausimu. Noriu pabrėžti, jog mes labai trokštame sudaryti susitarimą. Tikrai nelaikome, e, kad JAF turi visus atsakymus. Prašom suprasti, tai tikrai mes ateiname su ištiesta ranka ir tokiu požiūriu, jog dirbame kaip partneriai. Uh, Taigi, aišku, bus nuomonių skirtumų, bus gal geresnių idėjų ES kartais nei JAV, tačiau aš manau, kad turime suprasti, pripažinti ir tai, kad kartais ir mes galbūt turime gerų idėjų ar dirbame geriau. Manau, kad tam ir yra dėrybų procesas, kad galėtumėm sąžiningai pasikeisti mintimis tarp tvirtų sąjungininkių partnerių. Iš tikrųjų, mūsų sistemos, manau, viena kitai gali padėti duoti naudos sistemos ir jos tikrai yra um, derančios tarpusai. Galbūt nei viena pusė negaus visko, ką ji norėtų gauti absoliučiai, tačiau manau, kad galų gale padarysime visi viską, kad maksimaliai apgintume mūsų piliečius nuo tų, kurie, kaip jau sakiau, negerbė mūsų sienų, nepaiso tų vandeninų, kurie mums skiria ir tikrai, kurie siekia pakengti mūsų piliečiams ir mūsų tautoms. Konsa Ačiū generaliniam prokurorui už tai, kad atsakėte taip glaustai, e, tiksliai. Dabar antras raundas. Labai prašau laikytis vienos minutės pasisakymo laiko apribojimo, kadangi tikrai nuolaidžiavimo nebus. Panas Fos iš APP. Ja. Jums reiktų užsidėti ausinės. Aš taip pat norėčiau nuoširdžiai padėkoti už tai, kad atvykote. Visuomet e, mielai pasikeičiame mintimis ir idėjomis tam, kad palaikytume toliau kontaktus ir pokalbį. Nemažai klausimų, kuriuos norėjau užduoti, jau buvo užduoti. Norėčiau sutelkti dėmesį ties dviem aspektais, nes ambasadoris Kenetas ir jo komanda tikrai atlieka puikų darbą. Taigi, manau, kad dėl keliaivių duomenų įrašų perdavimo susitarimo galėtume siekti pažangos, jeigu daugiau dėmesio skirtume taikymos ryčiai, turint omenyje skirtingas e, vidinės kompetencijas teisėkuros, kurių esama JAF e, teisininkai e, surastų galimybę viena ar kitoje vietoje siekti daugiau pažangos, mano nuomonė. Antra, noriu padėkoti JAF už e, pertiktą informaciją, kurią naudojantis e, buvo suimti įtariami terorizmo asmenys Berlyne. O kalbant e, apie duomenų apsaugos taisyklės, naudojimas internetiniais duomenimis turime tikrai neblogą galimybę nustatyti bendras taisyklės ir toliau bendradarbiauti. Kreisler Dorfer socialistų frakcijos vardu. Ačiū. Pirmininkai teisingumo ministrė 2006-2007 metais vyko, veikė specialio tyrimų komisija, kuris svarstė senų perdavimo į JAV klausimus, man kyla klausimas, kam yra suteikiami duomenys, kaip yra saugomi ir kada jie yra ištrinami. Tai tuo metu buvo tokių atvejų kaip Murata Konrato iš Vokietijos piliečio, Elmasri, Mahi Ara, atvejais Kanados piliečio, kurie buvo neteisingai pagrobti ir perduoti, kaip galite garantuoti, kad e, naudojantis keliaivių duomenų E, įrašais neatsitiktų taip, kaip buvo Bušo administracijos laikotarpiu, nes, tarkim, tie duomenys galėtų būti perdodami Pakistano žvalgybai arba Izraelio Mosadui ir tikrai galima visokių minčių e, klausimų savo užduoti, e, kaip su tais duomenimis būtų elgiamas ir taip mes turime kovoti su terorizmu, tačiau turime užtikrinti duomenų apsaugą, nes tokios klaidos yra tikrai neprimtos. Ponas Tavaris vieną minutę kalbės. Ačiū, ponė generalinė prokurorė, kad atvykote. Minėjote kelias, kelias teroristų išpolius pradedant rugsėjo 11 Madrido. Abūdžio minėjote ne per seniausiai. E, aš e, noriu priminti dar ir e, Norvegijos atvejį, Ir tai yra tikrai buvo kitoks teroristas išpolis. Pastarą savaitę mes <clears throat> prisiminėme e, šį išpolį šiame parlamente ir daugelis teigia, kad e, šis išpolis buvo e, mūsų islamofobijos dešimt metų trukusios išvada, nepaisant to, mes, kad mes siekėme uh, kovoti su tokiais išpoliais pakankamai skaidriai, tai nereiškia, kad reiktų juos pamiršti. Tris klausimus turiu pakankamai praktinio pobūdžio. Ar jūs manote, kad galima e, nelegaliai pasiklausinėti e, <clears throat> JAF ir kitų užsienio šalių piliečių pokalbių? Ar manote, kad yra e, galimybė nepažeisti konstitucijos tokiuose šalise kaip mano, e, neteikiant duomenų toms asmenims, kurios taikoma mirties bausmė. Neprisijungusiu vardu. Aš siūlyčiau, kad tarptautinės korporacijos veikiančios ES valstybės narėse ir JAV E, būtų taikomas joms skirtingos prievalės teikiant arba neteikiant duomenis. Taigi, jeigu iškiltų toks interesų konfliktas, tai e, kam, e, kokių taisyklių būtų laikomasi šiuose įmonėse JAV ar ES. Noriu priminti, kad JAV federalinė teisė gina JAV piliečių privatumą, tačiau negina ne JAV piliečių privatumą, pavyzdžiui, ES piliečių nepaisant to, kad e, JAF ir ES sustarime dėl duomenų perdavimo privatumas yra ginamas, šis sustarime neturi teisinės galios, šis susitarimas, todėl e, jų neįmanoma įgyvendinti. Ponas Jekolino dabar. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pirmiausiai išreikšti savo pastenkinimą, kad ponas Holderis šiandien dalyvauja čia pas mus. Man teko susitikti Vašingtonė, kai kalbėjom apie SWIFT sustarimą. Dabar labai trumpai dėl požiūrio į terorizmą, kovas terorizmu. E, nes nedaug kalbėjome apie organizuotą nusikalstamumą ir mėginame pasiekti Europos Sąjungoje kažkokiu tai bendrų e, požiūrių, bendrųjų teisinių pozicijų, kad galėtumėm efektyviau kovoti. Tai yra, buvo kalbama apie galimybę efektyviau konfiskuoti prekes ar šalti lėšas, sustiprinti tarp valstybinį bendradarbiavimą šią srityje. Ką Jūs manote galėtų ES ir JAV nuveikti drauge, jeigu e, jos norėtų e, smogti skaudesnį smūgį organizuotam nusikalstamumui? Toliau, panas mes socialistų frakcijos vardu. E, Pone Janas Pakrorė, norėčiau pasakyti, kad savo jaunystėje man teko pažinoti Robertą Kennedy. E, tai buvo rimta e, JAV politinė figūra. Taip pat, nes nei, tris kart man teko bendrauti su ponu Obama. Ir jeigu ir būtent ta dvasia, kurią įnešė Obama į JAF e, politiką, e, Europoje iš tikrųjų nepalieka jokio bejonių ir nekelia surūpinimo. Ir jeigu šita, šitos dvasios bus laikomasi, e, tai mes esame pasirengę sekti JAF nuotaikomis, JAF dvasia ir ta dvasia, ta nuotaika, kurią uždavė panas Obama. Jimenės. Um, prieš keletą dienų uh, tiek JAV, tiek ES minėjo uh, rugsėjo 11 turizmo aukas ir uh, tai yra viena iš pagalių, ką mes surinkome. Uh, ir vis dėlto, kai kalbame apie terorizmą, Nepaisant visko, e, mano kuklių įsitikinimo pagrindinė teisė yra teisė į gyvenimą ir mes pirmiausia turėtumėm stengtis apsaugoti mūsų piliečių gyvybės. Taigi mano klausimas būtų toks. <clears throat> Aš manau, kad esama problemų, e, bent jau man teko pastebėti, kad jūs sunkiai randate partnerius daryboms su Europą. Kartais, kai jums reikia kažką tai kreiptis Europoje, nelabai aišku, į ką konkrečiai reikia kreiptis. Uh, Ar e, jūs manote, kad tai trukdo bendradarbiavimui? Ir e, taip pat norėčiau trumpo komentaro apie tai, kokios kompensacijos bus išmokamos turizmo aukoms JAV. Toliau, ponė Baselina. E, noriu padėkoti generaliniam prokurorui už tai, kad jisai priėmė mūsų kvietimą prisijungti prie mūsų šį rytą. Iš tikrųjų, daug e, šnekėjome apie terorizmą, apie organizuotą nusikalstamumą. Kol kas e, nevardiname žodžio mafija, nors tai yra ypatinga organizuotą nusikalstamumo forma ir jūs turbūt visi puikiai suvokėte, ką tai reiškia, tarkim, JAV kontekste. Mano klausimas jums būtų toks. Prieš 20-30 metų bedradarbiavimas su JAV teisingumo departamentu. Uh, uh, uh, buvo labai svarbus, čia e, lyderiai buvo drąsus e, italų teisės saugos atstovai, teisėjai Barcelino, Kaperonė ir kiti. Ir e, kas vyksta šiandieną? Ką šiandieną jūs darote praktiškai kovodami su tikrąją mafiją, kuri įgyja vis labiau užsigimstančių formų? Kągi žodis, generalinė prokurorė. Na, pirmiausia, norėčiau vėlgi pakomentuoti, kad mano pokalbis uh, su šia e, puikia frakcija iš tikrųjų labai skiriasi uh, nuo mano kai kurių pokalbių kongrese, JAV kongrese. Uh, jūsų klausimai daugiau orientuoti į mm, tam tikras politinės strategijas, politinės kryptis. Kai kurios klausimus aš galbūt uh, paliksiu mm, kolegai ambasadoriui, Kenat, atsakyti. E, dabar, e, aš manau, kas paminėjote 2006 metų ypatingo perdavimo atvejus. E, tai vyko dar prezidento Bušo laikais. Obamos administracija iš tikrųjų labai stipriai pakeitė padėtį. Mes atsakėme, kurių metodų, kurios naudojo ankstesnė administracija. Ir mes labai atvirai apie tai kalbame. Mes pripažįstame, kad JAV praeitie padarė klaidų arba elgėsi nesuderinamai e, su mūsų vertybėmis. Mes Obamos administracija pamėginome uždaryti Guantanamo kalėjimą. Mes pripažinome, kad praeitie naudoti tardymo metodai iš esmės buvo kankinimai ir e, tai nelabai suderinama su JAF vertybėmis. Taigi iš tikrųjų, aš manau, kad e, reikėtų briežti aiškiai tą koskirą tarp praeities praktikos ir tarp to, kas dabar laikoma e, tinkamu ir primtinu e, vadovaujant prezidentui Obamai. E, kalbant apie Oslo terorizmo aktą, ar, ar tai yra islamofobijos rezultatas ar kažkoks kitas reiškinys, aš manau, mes neturėtume apmiršti šioje kovoje su terorizmu, kad mes, pažiūrėjau, JAV, mūsų vyriausybėje, Teisingumo departamente, iš tikrųjų mes stengiamės susisiekti su islam bendruomenėmis JAV e, tam, kad e, šios bendruomenės jaustusi mūsų visuomenės dalimi. Mes e, daug darome, mėgindami glaučiau bendradarbiauti su musulmonų bendruomenėmis. Ir nemanau, kad terorizmas susijęs su konkrečia religija. Islamas šiaip yra didinga religija. Ir E, bėda yra ta, kad teroristai šią iškilę religiją naudoja saviem tikslam. Mes istorijoje nekartą esame matę, kada e, religija buvo piknaudžiaujama, jie buvo naudojamasi saviems tikslams pagrysti ir šiuo atveju tai, ką mes stebime dabar pasaulyje, nieko ypatingai nesiskiria nuo, nuo tų ankstesnių istorinių pamokų. Dabar žiūriu, ką aš dar pasižymėjau. Duomenų perdavimas ir mirties bausmė. JAV, kai mes kalbame apie asmenų ekstradikciją, E, mes siekime ekstradicijos iš kitos šalies, e, kur nėra mirties bausmės, kur mirties bausmė uždrausta. Tais atvejais, kada pas mus mirties bausmė galėtų būti taikoma e, dažnai, arba galim sakyti, beveik visuotinai. E, jeigu šalis kelia šį klausimą, mes garantuojame, kad e, ekstradicijos atveju tokiam asmeniui nebus pritaikyta mirties bausmė. Tai yra mes e, gerbėme tradicijas ir teisę tų šalių, iš kurių asmenys gali būti išduodami. Čia esame nemažai įvairių gerų pavyzdžių, kas čia dar kalbėjome apie kovą su organizuotų nusikalstamu, mes paskelbėme E, oficialią politiką mm, kovos su organizuotų nusikalstamų srityje prieš keletą savaičių. E, ir e, ne vienas mūsų administracijos narys pabrėžė, kad nors terorizmas atima didelį dalį mūsų dėmesio, tačiau mes nepradome dėmesio, nepradome budrumo, taip pat kovodame su organizuotų nusikalstamumu ir tai yra be abejo vienas iš prioritetų, kurio laikosi JAV. Uh, Aš galiu tai pasveikinti ehm, tą komentarą mm, dėl ehm, prezidento Obamos neštos naujos dvasios, e, naujo, naujų nuotaikų ir taip pat sąsai su John Kennedy. Aš tikrųjų labai gerbiu šį prezidentą ir jo portretas iki šiol kabo mano biure. E, labai tikiuosi, kad E, mūsų dabartinė politika šaukia su jo politika, kurią jisai gyvendino prieš kokį 50 metų. Aš tikiuosi, kad prezidentas Obama taip pat e, mm, daugiau mažiau e, vykdo panašią politiką, kaip ir Roberto Kenčio brolis, Jonas Kennedys. Tai yra laisvės, tai yra saugumo politika. Ir aš nematau jokių rimtų įtampų <clears throat> ar nesupratimų, kai kalbame apie mūsų vertybės, mūsų siekia apsaugoti savo piliečius, e, užtikrinti jų saugumą, esama būdų, kurie leidžia mums apsaugoti savo piliečius, laikantis tikrųjų vertybių. <clears throat> ir e, tiesą sakant, reikėtų pastebėti, kad e, galbūt praeitoje JAV administracija iš tikrųjų per daug buvo to piknaudžiaujama, e, tačiau dabartinė administracija, dabartinis prezidentas, dabartinis generalinis prokuroras iš tikrųjų e, nesutinka su tokia politika. Mes manome, kad mes e, abiejose vandenino pusėse galime laikytis visų žmogaus teisų, užtikrinti visas privatumo garantijas ir dėl to nesumažės mūsų piliečių saugumas. Na, dabar turbūt perduosiu, savo žodį, perduosiu žodį ambasadoriui. Labai trumpai, mane pas jūs teiravotės dėl e, PNR keliaivių duomenų įrašo sutarimą, kaip generalinis, e, generalinis prokuroras jau paminėjo mūsų e, pagrindinis dėrybininkas J. Holu Valstybės vidaus saugumo sekretorijos pavaduotojas um, dirb šio klausimo artimiausiamis savaitėmis, jau daug yra nuveikta, mes prie dėrybinio stalo sėdime jau tikrai ilgai, nuo praeitų metų pabaigos. Uh, diskusijos tęsiasi, taigi dar kol kas neprieėmė prie gyvenimo etapo, tačiau noriu padėkoti Jums daugeliu iš šio komiteto narių, kurie tikrai labai daug dirbote šio klausimu, daug kas lankėtės Vašingtone, kad susipažintumėt su tuo, kaip mm, dirba keliaivių duomenų įrašų sistema, kad pažiūrėtumėt praktinėme gyvenime, kaip tai veikia, tai labai svarbu ir mes už tai esame labai dėkingi. Tačiau dar laukia daug darbo. Dabar perduosiu žodį kolegai. Brušvorts, kuris šiuo klausimu pakalbės. Ačiū ambasadoriu, ačiū iš šią galimybę kreiptis jūs. Kalbant apie domino apsaugos pagrindų sutarimą, Tikrai kalbame apie įvairius klausimus, kurie šiandien yra iškelti labai trumpai dabar dėl um, asmens duomenų privatumo įstatymo. Mes pripažįstame, jog šio įstatymo galbūt ir, išorinė išvaizda galbūt ir keltų tam tikrų klausimų. Tačiau, kai pažiūrime į praktinį lygmenį, kaip tas įstatymas yra realiai įgyvendinamas, tai tikrai nėra jokio diskriminavimo tarp e, ES piliečių ar e, JAV piliečių piliečių praktinėme gyvenime, kadangi privatumo įstatymas net ir ES piliečiams lygiai taip pat taiko tokias pačias nuostatas. Taigi tai išsprendžia tuos klausimus, apie ką mes kalbame e, dėl, dėl esmens domenų apsaugos e, pagrindų susitarimo. Ir tikrai apsauga yra taikoma tiek JAV piliečiams, tiek ES piliečiams, aiškinantis, pavyzdžiui, kokius įrašus turi JAV vyriausybė ir taip toliau. Atsižvelgiant, aišku, į visas išlygas, kurias yra numačius, nu, numatęs e, pri, privataus gyvenimo apsaugos įstatymas. Tačiau, kai eina kalba, pavyzdžiui, apie debesų kompiuterį ar prieigą prie e, to duomenų, kurios turi interneto duomenų teikėjai, tai tikrai noriu pabrėžti, kad nėra jokio skirtumo um, tarp to, kaip um, JAF, valstybė, JAF valstybinės institucijos žiūri šios lausimus ar ES institucijos. Faktiškai kiekviena ES valstybė narė laikosi tokio požio, kad ji turi teisę gauti duomenys, kurie yra saugomi jų jurisdikcijai. Ir a, um, a, uh, Europos tarybos kibernetinių nusikaltimų a, um, konvencija, prie kurios yra prisijungus ir JAF, ir ES valstybės narės, tikrai numato daug galimybių gauti tokius duomenis. Tačiau dar dauguma jūsų valstybių narių daug agresyviau žiūri į šios klausimus ir galvoja, kad jeigu, tarkim, interneto paslaugų teikėjas teikia jų jurisdikcijoje paslaugas, turi, ta valstybė turi teisę pareikalauti, kad būtų pateikti duomenis. Aš manau, kad tai yra labai svarbu, kad mes labai aiškiai suprantame, kokie, ir, kokie yra mūsų, kokios yra mūsų galimybės, ką mes galime taikyti mūsų piliečių atveju. Tikrai nesiskiria tai visiškai nuo jūsų požiūrio. Dabar dėl mm, to klausimo, dėl pasiklausimų. Es piliečiai. Uh, JAV piliečiai būdami valst, uh, Europos Sąjungoje galbūt uh, gali būti jiems irgi taikomos tokios pačios nuostos. Ir mes turime pripažinti, kad mm, tai tie klausimai turi būti sprendžiami dėrybose dėl pagrindų susitarimo dėl asmens duomenų apsaugos. Ir dar pabaigai žodis generaliniam prokurorui. Dar klausimas dėl kompensacijos nukentėjusiesiems. Mes norime pabrėžti JAV, ypač tai akcentuojame pasariais keliariais metais, kad labai svarbu patraukti atsakomybę tie, tuos, kurie e, padarė nusikaltimus. Ir dažnai JAF mm, galbūt nepakankamai dėmesio skiria nukentėjusiems nuo nusikaltimų, nusikaltimų aukoms. Yra įvairių sistemų, kurios yra skirtos e, spręsti ne vien tik tai e, finansinius padarinius, kurios patyrė įvairių nusikaltimų aukos, bet taip pat, kad būtų sprendžiami ir įvairūs emociniai poreikiai mes turime įvairių mechanizmų kurie skirti yra būtent e, tiems, kurie patyrė e, rugsėjo 11 baisumus. Turime ir finansinės priemonės kurios yra skirtos padėti tiem, kurie um, pirmieji su, uh, stengiasi gelbėti vietoje, rugsėjo 11-osios vietoje nukentėjusiesiems ir kurie dabar patiria daug įvairių padarinių, taip pat ir sveikatos. Uh, Ir labai svarbu, kad mes spręstumėm ne tik tai uh, klausimus susijusius su tais, kurie padarė nusikaltimus, bet kad mes padėtumėm taip pat ir nusikaltimų aukoms. Labai ačiū, labai dėkojame Jums, generalinė prokurorė. Ačiū už Jūsų pasisakymą. Man atrodo, šios diskusijos esmė yra visiškai akivaizdi. Mes puikiai suvokėme, kad mūsų teisinės sistemos yra skirtingos. Uh, Apie tai kalbėjome jau ne kartą, tačiau lygiai taip pat akivaizdu, kad mus vienyje ryštas kovoti su bet kokiu organizuotu nusikalstamumu, ypač uh, terorizmu, uh, aišku, užtikrinant reikiamą pusiausvyrą tarp uh, saugumo ir asmens duomenų apsaugos, kad mes esame mm, pasiryžę uh, kovoti su. Uh, nu, tais, kurie organizuoja nusikal, nusikaltimus uh, New York'e, Londone, Madride ar bet kur kitur. Ir mes esame pasirengę įveikti visus mūsų teisinių sistemų skirtumus tam, kad pasiektume bedrų tikslų. Taigi labai dėkojame Jums už tai, kad išreiškite gerą valią ir ryštą ir mes tikrai dirbsime kartu toliau. Ir paskutinis kelbimas. Stengsimės prisivyti e, mūsų e, Lybė komiteto darbo tvarkaraštį ir kitą savaitę e, plenarnės sesijos Strasbūrė. Ir būtent stengsimės įgyveninti tuos pareiškimus dėl um, dvišalio dialogo ir bendradarbiavimo transatlantinio tarp JAF ir ES e, įtvirtinimo ir rugsėjo 27 dieną bus ekspertų susitikimas aptarti tuos skyrius, kurie gyveninami, taip pat ir bendros tyrimo komandos aptar savo darbą dėl e, keitimosi, e, dėl tarpusavio pagalbos, dėl ekstradicijos. Labai dėkojame Jums už tai, kad atvykote.